Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de, de Derechos Humanos. Labą dieną. Pradedam žmogaus teisų komiteto posėdį. Visų pirma, tvirtinsime darbo tvarkę. Kaip žinote, šios dienos darbo tvarkė truputį pakeista. Dėl įvairių aplinkybių mes negalime nagrinėti paskutinio punkto, tai yra žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalise. Visa likusi darbo tvarkė lieka nepakeista, jeigu neturite pastabų, ją tvirtiname. Dabar periname prie posėdžių protokolo tvirtinimo. Rugsėjo 22, spalio 15, lakrčio 12 ir gruodžio 1 dienos protokolai. E, turėtumėte būti gavę šios dokumentus, jie yra jūsų sektuvuose. Ar turite pastabų dėl jų? Jei ne, protokolas patvirtintas. Pirmininkas praneš... pranešimai. Visų pirma, gruodžio mėnesį buvo patvirtintos trys rezoliucijos svarstytos skubos tvarka mm, dėl pono Halavo ir galimos mirties bausmės taip pat rezoliucijos dėl padėties Maldyvose ir Malazijoje. Praėjusią savaitę, sausio mėnesį, buvo patvirtintos dar trys skubos tvarka svarstytos rezoliucijos. Visų pirma, dėl Europos piliečių sulaikytų Indijoje, ypač buvo kalbama apie Estijos ir Junktinės karalystės piliečius. Toliau padėtis Etijopijoje ir trečia rezoliucija padėtis Šiaurės Korejoje. Parlamentas praėjusią savaitę, sausio 21 dieną, patvirtino rezoliuciją dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos e, sesijos. Ji vyks e, šių metų kovo 20-24 dieną e, Ženevoje. Jeigu neturite pastabų, jeigu niekas nenori pasisakyti, tada periname prie pirmo esminio darbo tvarkės punkto tai yra keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Gruzijoje. Per pastarąjį plenarinį posėdį Strasbūrę buvo patvirtinta rezoliucija dėl Gruzijos. Žinoma, mūsų komitetą ypač domina žmogaus teisų padėtis toje šalyje. Europos Sąjungai Gruzija visada buvo svarbi partnerė, mes visada skiriame ypatingą dėmesį žmogaus teisų klausimui. Toliau kalbėsiu angliškai. Sako pirmininkė, nenoriu, kad kiltų kokiu nors problemų dėl vertimo. Noriu informuoti jūs, kad dėl nenumatytų aplinkybių neturime šiandien e, Lenkų kabinos. Taigi, <clears throat> yra pasirašyta asociacijos ir laisvos prekybos e, sutartis su Gruzija, tai taip susiję ir su rimtais įsipareigojimais e, stiprinti demokratinės institucijas ir žmogaus teisės mes kitą savaitę, atsiprašau, prieš porą savaičių Užsienio reikalų komitetas ir Euronės delegacija buvo susitikusi su pilietinės visuomenės e, atstovais e, iš trijų asocijuotų šalių. Praėjusios savaitės Europos parlamento rezoliucija dėl asociacijos sustarimo įgyvendinimo e, nagrinėja keletą klausimų, kuriuos dar reikės spręsti. Ir šios dienos diskusija bus puikia proga padiskutuoti, kokios tolesnės pažangos reikia e, Gruzijoje. Taip pat e, visuotinė periodinė peržiūra, kuri buvo atlikta lapkričio mėnesį Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, e, akcentavo kai kuriuos klausimus, kai kurias problemas. E, Gruzijoje. Gruodžio mėnesį Europos komisija patvirtino ketvirtą ir paskutinę Gruzijos vizų liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą. Šioje pažangos ataskaitoje buvo pažymėta, kad Gruzija pasiekė reikšmingos pažangos siekdama atitikti vizų liberalizavimo kriterijus. E, po to, kai pažangos ataskaita buvo įvertinta teigiamai, taip pat atsižvelgdama į ES ir Gruzijos e, santykius, komisija 2016 metų pradžioje pateis teisėkuros pasiūlymą, kurio bus panaikintos, panaikinti visų reikalavimai Gruzijos piliečiams turintiems biometrinius pasus. Ir mes puikiai suprantame, kad tie ginčijami atsiskyrę regionai ir ypatinga žmogaus teisų padėtis nusipelno mm, ypatingo dėmesio. Ir šiandien mes savo diskusijoje šių klausimų neliesime, bet e, pakomitetis grįž prie šio klausimo susijusio su žmogaus teisų iššūkiais Mm, taip pat padėtimi okupuotose teritorijose e, vėliau. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad 2016 metais vyksiantis e, vyks rinkimai Gruzijoje ir tikiuosi, kad bus įveikta politinė įtampa ir susiskaidimas. Šiandien su mumis turime du kalbėtojus Visų pirma, Džordžiai Tuguši, jis yra Gruzijos demokratijos iniciatyvos pirmininkas, anksčiau jis e, dirbo ombudsmenų ir taip pat užėmė įvairias pareigas tarptautinėse žmogaus teisų institucijose. Dėl savo patirties ir darbo jis e, tikrai gali mums pateikti e, subalansuotą požiūrį apie svarbiausias problemas ir padarytą pažangą. Jums skiriama nedaugiau kaip 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Noriu e, labai Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte pabendrauti su Europos parlamento nariais ir kalbėti šiame komitete. Man didelė garbė šiandien aptarti žmogaus teisų klausimus savo šalyje. Kaip žinote, kaip jau buvo minėta, aš E, keletą metų dirbau ombudsmenų Gruzijoje, taip pat esu ir e, kankinimų, e, rasizmo ir nepakantumo komiteto narys. Išėjęs iš ombudsmeno pareigų įsteigiau nevyriausybinę organizaciją, kuri, kuri turi platų mandatą žmogaus teisų srityje. Šiuo metu mes stebime žmogaus teisų padėtį, rengiame metinės ir dažnesnės ataskaitas. Dėl žmogaus teisų padėties taip pat um, kovojame prieš diskriminaciją ir politinių teisų ir laisvių pažeidimus. E, esame parengę ataskaitų, jos yra skelbiamos mūsų interneto svetainėje, taip pat e, atvežėme ir keletas spausdintų egzempliorių. Mūsų naujaus, šioje ataskaitoje yra kalbama apie politiškai motivuotą e, teisingumo sistemą Gruzijoje. Taip pat e, turime ir kitų ataskaitų apie žmogaus teisės. Mano supratimu, Europos parlamento nariai ir mūsų partneriai Europoje yra gerai informuoti apie svarbiausias e, problemas susijusios su žmogaus teisėmis Grusijoje ir dauguma tų problemų buvo atspindėta naujausioje Europos parlamento e, rezoliucijoje. Ten, manau, buvo įvardyti pagrindiniai iššūkiai susiję su žiniasklaidos laisvė, su teisingumo stravimu ir apskritai su kitais dalykais e, susijusiais e, svarbiais klausimais. Pone, mano kolegė vėliau Kinsurašvili kalbės apie žiniasklaidą apie žiniasklaidos e, priemonės, taip pat kalbės apie vieną svarbiausių televizijos stočių, TV Rustavi. Aš daugiau dėmesio skirsiu teisingumo e, administravimu. Jūs žinote, kad teismų sistemos nepriklausomybė ir e, baudžiamojo persekiojimo sistemos reforma jau seniai Gruzijoje yra problema ir Gruzija dažnai buvo kritikuojama dėl neteisingo teisingumo vykdymo. Turiu pasakyti, kad 2012 metais Gruzijoje po demokratinių rinkimų pasirink, pasikeitus valdžiai buvo nemažai būkštavimų ar baudžiamosios bylos, kurios buvo pradėtos prieš užsienio vyriausybių atstovus, tikrai nėra politiškai motivuotos. Vėliau padarėme išvadą, kad e, politinių oponentų e, persekiojamas Gruzijoje dėja tebėra didelė problema. Jūs e, pamatysite mūsų ataskaitoje, nežinau, ar dar liko jos kopijų, me, kad mes išnagrinėjome keletą baudžiamųjų bylų, kurios buvo iškeltos buvusios vyriausybės atstovams. Ir Mes bandėme išsiaiškinti, ar tos baudžiamosios bylos ir buvusiems vyriausybių atstovams pateikti kaltinimai buvo politiškai motivuoti. Pavyzdžiui, nagrinėjome bylą prieš vieną miesto merą, prieš buvusi vidaus reikalų ministrą. Pamatėme, kad tose bylose buvo nemažai procedūrinių pažeidimų, tai rodo, kad pagrindinis e, E, tokio baudžiamo persekiojimo tikslas buvo e, laikyti e, politinius oponentus iki teisminio sulaikymo įstaigose. Tai toks buvo tikslas ir jeigu vienas teisėjas nuspręsdavo paleisti asmenį, tada buvo, būdavo ieškoma kito teisėjo, kuris pratestų iki teisminį sulaikymą. Pavyzdžiui, jeigu vieno mero atveju ryte buvo priimtas sprendimas jį paleisti, vakare kitas teisėjas priėmė sprendimą jį toliau laikyti sulaikytą. Ir vėliau buvo atnaujinta e, tokia pati byla ir teisminis e, jo sulaikymas buvo pratestas dar devynis, devyniems mėnesiams. Vis dėlto vėliau teismas nusprendė, kad čia buvo pažeistas įstatymas, tas asmo buvo paleistas, bet prokuratura ta, dar tą pačią dieną ėmėsi visų priemonių, kad jis būtų sugražintas į sulaikymo, į kalinimo įstaigą. Ir aš nenoriu dabar diskutuoti apie visas detalės susijusias su buvusiu prezidentu, ataskaitoje pamatysite, kad jam yra pareikšta nemažai kaltinimų, kai kurie iš jų kelia rimtų abejonių. Ir vienas svarbus elementas e, daugumoje bylų yra tai, kad pagrindiniai liudytojai tose bylose yra buvusios vyriausybės politiniai oponentai. Be to, analizė leidžia susidaryti aišku vaizdą, kad daugumoje atveju kai kalbame apie e, buvusios vyriausybės atstovus, kai tie atstovai bendradarbiavo su prokuratūra e, ir teikė paro, parodymus, tai visi kaltinimai jiems iš karto buvo panaikinti. Na, turbūt žinote, kad dabar turime daug problemų dėl to, kad teisėjams yra daromas spaudimas. Tas spaudimas yra nukreiptas prieš konstitucinį teismą, o konstitucinis teismas iš esmės yra vienintelė institucija sugebėjusi atsispirti dideliam vyriausybės sprendimui. Jūs žinote, kad konstitucinį teismą dabartinį, dabartinį, dabartinės vyriausybės vadovai e, užsipuolė ne kartą, kaltina jį tendencingumu, e, tvirtina, kad tas teismas e, priima neteisingus sprendimus. Kai buvo priimti du sprendimai svarbiose bylose, pavyzdžiui, vienu atveju buvo E, pripažinta, kad tam tikros e, įstatymų nuostatos yra antikonstitucinės, nesiko konstitucijos, tai konstitucinio teismo teisėjai sulaukė išpolių, jiems buvo grasinama, pavyzdžiui, e, buvo mm, jie įžeidinėjami ir jiems buvo grasinama prie jų namų, kur jie gyvena su savo žmonomis ir vaikais. Ir už tai niekas nebuvo E, nubaustas, nors e, įstatymuose yra pasakyta, kad e, spaudimas teisėjams yra neteisėtas dalykas, taip pat negalima būriuotis ir prie teisėjų namų, tačiau nebuvo imtas jokių priemonių. Teismo pirmininkas kreipėsi į Gruzijos parlamentą ir prezidentą, prašė nubausti nusikaltelius, tačiau nesulaukė jokios reakcijos. Kitas dalykas. Mm, Konstituc... Prieš porą metų Konstitucinio teismo teisėjas buvo užpultas gatvėje, jo mašina buvo apmėtyta kiaušiniais, bet vidaus reikalų ministerija į šį incidentą niekaip nesureagavo. E, teismo pirmininkas pareiškia, kad taip yra propaguojamas nebaudžiamumas. Dar viena svarbi problema yra susijusi su prokuratūros veikla, nepaisant tam tikrų įstatymų pakeitimų, kurie turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą, skiriant generalinį Gruzijos prokurorą. E, nau, ta naujai e, numatyta tvarka buvo kritikuojama ir vietos nevyriausybinio organizacijų, nes realiai ta tvarka netitinka geriausių tarptautinių standartų, kurie turėtų užtikrinti generalinio prokuroro skirimo skaidrumą. Turime naują generalinį prokurorą, tačiau jo skirimo procedūra nebuvo skaidri. Dabartinis generalinis prokuroras yra buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, kuris e, nekarta prisidėjo prie opozicijos narių politinio persekiojimo ir iš tikrųjų jis buvo pagrindinis e, prokuratūros atstovas spaudai, pagrindinis prokuratūros kalbu, e, vardu kalbėjęs asmuo. Kadangi laiko turiu nedaug, turiu pasakyti, kad dauguma išpolių prieš opozicijos narius nebuvo tirti. Matėme, kaip gali būti piknaudžiaujama teisingumo sistema, kai Rustavi 2, 3 e, televizijos rėmėjai buvo įkalinti, jiems buvo e, pateikti kaltinimai. Tai buvo trys jaunuoliai, jie protestavo prie parlamento, truput įvyko nedidelis susidūrimas su vienu parlamento nariu. Tie jaunuoliai buvo sulaikyti, praleido įkalinimo įstaigoje mėnesį, dabar jie yra paleisti už užstatą, tačiau byla dėl jų nenutraukta. Uh, Taip pat buvo ir kitų atvejų, kai opozicijos atstovai buvo fiziškai užpulti, o užpolikams pateikti kaltinimai buvo visiškai kitokie, daug švelnesni ir niekas taip ir nestojo prieš teismą. Na, ačiū, galbūt dar turėsiu laiko pakalbėti ir diskusijos pabaigoje. Dar kartą Jums dėkoju už galimybę pasisakyti. Yes. Labai Jums ačiū, ponė Tugušiu. Taip per pastrosius mėnesius viešosios diskusijos Gruzijoje buvo susijusios su Rusavi 2 televizijos kanalu. Tai turės poveikį ir žiniasklaidos laisviai ir taip pat teisminiam bei konstituciniam, teisminiai sistemai ir konstituciniam teismui. Prieš pradėdamą diskusijas Norėčiau priminti, kad praėjusios savaitės Europos parlamento rezoliucija paremė idėją, kad reikėtų sudaryti ekspertų misiją, kuri turėtų apsilankyti Gruzijoje ir panalizuoti situaciją susijusią su Rustavidu. Dabar sutiksiu žodį poniai Tamarė Kinsurašvili. Ji yra Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijos žiniasklaidos vystimosi fondo pirmininkė nuo 2013. Ji taip pat veikia tokiuose sritise kaip kova su neapykant kurstančia kalba, ksenofobija ir homofobija. Taip pat jie skatina žiniasklaidos skaidrumą ir atskaitomybę. Anksčiau ji e, buvo išrinkta Gruzijos valstybinio transliuotojo generalinė direktorė, e, po to e, dirbo nevyriausybinė organizacija Laisvės institutas. Sutikiu žodį Jums, ponė Kinsurašvili. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad sutikėte mums galimybę pasidalyti savo išvalgomis dėl to, kas vyksta Gruzijoje. Noriu pabrėžti, kad pastaroji Europos parlamento rezoliucija perduoda labai svarbę žinę kad yra būtina užtikrinti žiniasklaidos laisvę dar iki parlamentinių 2016 metų rinkimų. Taip būtina užtikrinti vienodas sąlygas visiems politiniams veikėjams, o tai yra neįmanoma be laisvos žiniasklaidos ir be skirtingų politinių pažiūrų pristatymo. Tai svarbu ir vietos veikėjams, kadangi yra daromas ir vidaus, ir išorės spaudimas ir keitėsi situacija dėl Rustavė 2 Po 2012 metų parlamentinių rinkimų pastebėtojai pabrėžė, kad buvo pagerintas žiniasklaidos rinkos pluralizmas, buvo pastebėta, kad yra padaryta teigiamų žingsnių ir visi kanalai liko rinkoje, išskyrus devintąjį kanalą, kuris buvo uždarytas iš karto po rinkimų, kurių rezultatai buvo vieši. Tendencijos teigiamos, bet nepaisant to matome tam tikrų įtarimą keliančių aspektų. Yra stengiamasi pakeisti televizijos kanalo e, nusavybę ir e, ypač tais atvejais, kai programuose yra kritikuojama vyriausybė. Pirmiausia, norėčiau apžvelgti finansinę situaciją. Gruzijoje žiniasklaida nėra pelną atnešantis verslas. Gruzijos komunikacijų komisija nurodo, kad 91,9 milijonai ilarių tai yra pinigai, kurie yra nepakankami, kad išlaikytume visus televizijos kanalus. Daug rinkodaros yra skiriama Rustavidu, tai yra maždaug 50 procentų. Antrasis didžiausias kanalas gauna 25 procentus visų pajamų. Šie duomenys parodo, kad Gruzijos žiniasklaidos rinka negali savęs išlaikyti, todėl politikai veikia tų kanalų turinį ir poveikį. 2014 metais vyko pirmasis toks bandymas, kai ITV1 Gruzija įmonė buvo nuolat tikrinama mokesčių inspekcijos, po reikalaujama patikrinti, kur yra laikomos kur yra laikoma įranga tikrinanti reitingus. Kalbant apie e, reklamos rinkos pasiskirstimą, tai čia svarbiausia yra tie e, didieji e, žaidėjai ir mes matome, kad visi bando daryti įtaką dabartiniai situacijai ir ją pakeisti. Tarptautinės organizacijos ir vietos stebėsinos organizacijos ėmėsi savo veiksmų ir Visgi neseniai atsirado nauja matavimo agentūra. Dabar situacija yra tokia, kad žiniasklaida netneša pelno ir dėl to, kai kas nors investuoja į tokią mažą rinką kaip Gruzijos, tai kyla labai daug įtarimų dėl finansavimo. Būtina tai įvertinti. Mes matėme, kad buvo bandoma pakeisti ir tam tikrų žiniasklaidos kanalų turinį, tai yra ir politiniai, politinių diskusijų laidos. Be abejo, vyriausybė gali teikti, kad jie nesikiša į privačius kanalus, bet dėja, kai kurie parlamento nariai elgesi taip, kad kyla klausimo ir iš tiesų dar ilgai vyriausybė nesikiš į tuos privačius kanalus. E, svajonių koalicijos narys kalbėjo apie tai, kad reikia sustabdyti tam tikrus politinius debatus televizijoje, e, bet reikia nepamiršti, jog būtina užtikrinti objektivumą. Dar viena pokalbių laida buvo minima, kuri buvo panaikinta ir buvo pasakyta, kad vedėjos vestuvės opozicijos lyderių pažydžia demokratiją. Rustavė 2, čia buvo primtas teismo sprendimas. E, buvo pateikti teisingos transliacijos kriterijai, tačiau aš noriu priminti, kad čia buvo kalbama apie kanalo nuosavybę, ne apie žiniasklaidos laisvę. Teismo nuosprendis yra susijęs su buvusio premjero ir kitų aukštas pareigas užimančių politikų pareiškimais, kaip ir Rustavė turėtų teikti uh, ataskaitas ir kas yra tiesa vyriausybės atstovų manimo. E, toliau kyla klausimai dėl Rustavi 2, kadangi teismas e, labai greitai ėmėsi tos bylos ir sprendimai taip pat buvo priimti skubotai. Rūpiučio mėnesį paprastai teisėjai išeina atostogų, tačiau e, tuomet e, puntasi bylos ir jį buvo išspręsta per du mėnesius. Mūsų patirtis rodo, kad e, prireikia bent jau šešių ar dvylikos mėnesių tam, kad teismas primtų sprendimą susijusį su informacijos laisvės atvejais, o tai yra kur kas paprasčiau negu ginčas dėl nuosavybės. Tad e, pati byla yra iš tiesų sudėtinga. Keitėsi e, savininkai praktiškai 20 kartų. Tai kaip teismas per du mėnesius gali išspręsti tokią sudėtingą e, bylą, kurią domisi tiek daug suinteresuotų šalių. Toliau buvo atliekamas tyrimas dėl Rustavė dujų steigėjo. buvo pateikta kaltinimu, kad e, steigėjas atliko, įvykdė nužudimą, kad šantažavo kažką. E, noriu priminti dar dvi bylas. E, generalinis Rustavi direktorius teikia pareiškimus, kad jį šantažavo video vaizdais iš jo asmeninio gyvenimo. E, Mišvelacija taip pat viešai patvirtino, e, kad e, ji ir jos vyras buvo stebimi. Nei vienas iš tų pareiškimų nėra nagrinėjamas, nėra pateikiama jokios informacijos iš prokuratūros prokuratūra atsisako pateikti informaciją ir nepateikia duomenų dėl to, kas vyksta šių kaltinimų atžvilgių. Toliau vyriausybė e, numatė žmogaus teisų e, planą, e, bet dėja veiksmų plano įgyvendinimas yra problematiškas galite pasižiūrėti į mūsų naujausią ataskaitą. E, ten yra skyrius, kuriame kalbama apie žodžio laisvę. Prokuratūra atsisako tirti labai svarbias pilas, tokias kaip Rustavė 2 biure rasta slapta įranga. E, toliau e, grasinimai tai, kas vyko prieš premjero namus ir nėra tai įtraukta į vyriausybės ataskaitą. Nėra apie tai e, kalbama žiniasklaidoje. Kai mes kalbame apie tokias svarbes pilas, kurios labai veikia televizijos kanalus, tai jos neįtrauktos į tą ataskaitą. Toliau naujos vyriausybės priimtos reformos buvo teigiamai įvertintos SBO, buvo sudaryta nauja taryba, tam buvo pritarta, taip buvo užtikrintas didesnis pluralizmas, bet dėja kila klausimų dėl teisės aktų įgyvendinimo, kadangi trys iš devinių patikos tarybos atstovų. Nėra užpildyti ir ankstesnis premjeras kritikavo vyriausybę dėl to, kad tas procesas buvo labai skubinamas. Dabar parlamentas nenori organizuoti konkurso toms vietoms užpildyti mes rekomenduojame Gruzijos parlamentui įgyvendinti įstatymą naujos vyriausybės, naujo parlamento priimtą įstatymą, kadangi tas naujas modelis reikštų, kad užtikrinamas konsensusas ir pusiausvyrą tarp daugumos ir mažumos. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, po to atsakysiu klausimus. Thank you very much, uh, Mrs. Kinshirashvili. Uh, Labai ačiū. E, šiandieną mes turime Spazumarecę, Grūzijos e, lygybės atstovę. E, džiaugiamės, kad ji atvyko į Briuselį. Noriu paprašyti jos pasisakyti, kadangi ji atstovauja vyriausybę. Jie galės atsakyti ir į klausimus užduotus diskusijos metu. Pone Čiapalėsi, žodis jums šešios minutės. Thank you very much, ladies and gentlemen. First... Dėkuoju, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad ES ir Gruzija ir toliau bendradarbiautų ir kad būtų tinkamai gyvendintas asociacijos susitarimas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad sausio 22 dieną prezidentas pasisakė dėl rezoliucijos, kuri buvo patvirtinta sausio 21 dieną. Gruzija e, džiaugiasi e, dėmesio, kuris yra rodomas ir vizų liberalizavimo sistema. Manau, kad e, tikrai E, reikėtų prioritetu padaryti būtent šį bendradarbiavimą. Man tikrai didelė garbė pristatyti pasiekimus šioje srityje nacionalinė strategija. Buvo parengta 14 metais ir Gruzijos vyriausybėje būtent ją patvirtinu buvo atsižvelgta į ES e, žmogaus teisų stebėtoją Gruzijoje, jo nuomonę buvo būtent e, atsižvelgta tai rengiant žmogaus teisų strategiją. Po šios strategijos buvo parengtas ir veiksmų planas, kuris atnaujinamas kas e, dviejie metai. Tai yra dokumentas, kuris gali būti pataisytas atsižvelgiant į pokyčius, į poreikius dėl nediskriminavimo strategijos. Atsiprašau, sako pirmininkė, galbūt galėtumėte skaityti šiek tiek lėčiau, todėl kad vertėjai to dokumento, kurį jūs skaitote, neturi. Vienas iš e, svarbiausių pokyčių buvo Gruzijoje nediskriminacijos e, dokumentų patvirtinimas yra draudžiama e, bet kokia diskriminacija, pavyzdžiui, pagal tapatybę, pagal lytį, taip pat ir privačiame sektoriuje. Ji draudžiama visuose sektoriuose. Taip pat buvo pradėta daug reformų, kuriomis yra stengiamasi sustiprinti teisės viršenybę. Pirmasis e, institucijų reformų etapas buvo pabaigtas 2013 m. gegužės mėnesį. Vyriausioji teisingumo e, taryba tapo skaidresnė. E, taryboje e, dabar e, taip pat posėdžiauja ir akademikų atstovai. Antrasis reformų etapas baigėsi 13 metų rūpiučio mėnesį. Buvo pasitelkti tam tikri nauji teisėjams taikomi principai ir konkretesni kriterijai, pagal kuriuos yra paskiriami teisėjai, jie paskiriami visam gyvenimui ir buvo stengiamasi užtikrinti, kad teisėjai būtų nepriklausomi. Pakeitimai buvo pateikti parlamentui, dabar jie yra analizuojami. Dėl prokuratūros reformos yra stengiamasi sustiprinti e, būtent e, šią instituciją. Ir e, pirmasis žingsnis buvo žengtas 13 metų gegužę, kuomet ministr, ministerija, teisingumo ministerija ėmėsi veiksmų. Taip pat buvo pateikti tam tikri pasiūlymai dėl pakeitimų Buvo parengtos rekomendacijos, e, jos buvo pateiktos vyriausybei ir Gruzija jau pristaikė prie 35 šių rekomendacijų. Dabar naujasis prokuroras jau yra paskirtas, e, generalinis prokuroras jau paskirtas remiantis naujomis e, taisyklėmis. Taip pat buvo parinktos trys pagrindinės institucijos, kurios E, paskiria, e, pavyzdžiui, e, prokurorą, vyriausiai prokurorą. Kandidatai yra pas, pristatomi vyriausybei 15 metų spa, lapkričio mėnesį vyriausybė patvirtino E, dokumentą, būtent kuris yra susijęs su šiais e, klausimais. Taip pat Teisingumo ministerija bendradarbiauja su UNICEF ir e, pabaigė Teisingumo kodekso analizę. Buvo stengiamas įtraukti tam tikrus svarbius principus susijęs su vaikų, su jaunimo teisų gynimu E, ir tam, kad būtų pasitelktas, pavyzdžiui, tarpininkavimas e, ir kad e, tik kraštutiniu atveju būtų taikoma įkalinimo, įkalinimo bausmė. Taip pat buvo, buvo vykdoma ir reforma baudos atlikimo srityje Buvo gerinama linktinio paleidimo tarnybos veikla. Buvo peržiūrėtas įkalinimo kodeksas, atsižvelgiant ES standartus. Dėl žiniasklaidos laisvės buvo pasiekta nemažai pažangos šioje srityje. Taip pat buvo patvirtintas įstatymas, kuriame buvo nustatomas demokratinis e, žiniasklaidos leidėjų tarybos išrinkimas. E, e, Taip pat e, buvo nustatyti tam tikri reikalavimai palidovinės televizijos tiekėjams ir po šių visų reformų Gruzija pasiekė pažangos žiniasklaidos srityje. Gruzija buvo pastebėta, kad Gruzija pakilo 16 vietų sąraše pagal žiniasklaidos laisvę. Dėkoju, ponė Džeparyčiai, dabar suteiksiu žodį nariams. Prašau, ponas Užtrevičius. Thank you those who came uh, today to approach us and to inform us on. Dėkoju uh, pirmininkė, norėčiau padėkoti už uh, E, informacijos pristatymą, kalbant apie laisvės situaciją Gruzijoje. Aš turėčiau porą klausimų ekspertams ir taip pat ministro pirmininko patarėjai. E, ekspertams e, turėčiau porą komentarų, norėčiau paklausti apie e, susidorojimą su pozicijos politikais ir su politinių partijų biurų, biurų įsilaužimus į tuos biurus. Kokias pamokas galėtume, ko galėtume pasimokyti iš tų nusikaltimų? Mano manim, tai yra nusikaltimai. Ir ar yra mm, kokios pasaktas koks nors naujas požiūris, paremtas praktika po šių įvykių. Dar vienas klausimas yra štai koks. E, jis yra susijęs su religinė tolerancija. Kadangi e, matėme, e, kad buvo tam tikrų pažeidimų, su kuriais susitaikyti negalime, pavyzdžiui, musulmonai buvo, iš jų buvo šaipamasi Mm, pasitelkiant tam tikrus elementus. Kaip e, Jūs manote, ar tai, tai yra mm, tokia tendencija, kuris suderinama su religinė tolerancija, ar jis suderinama, suderinama taip pat ir su Jehovos liudytojų bendruomenė, ne tik su musulmonais. Na ir e, ministro pirmininko patarėjai būtų e, toks klausimas. E, konstitucinis teismas priėmė sprendimus po tų e, sprendimų prieimimo, kuriuos įvertinu teigiamai. Pavyzdžiui, Rustavė atveju e, buvo gazdinamas Konstitucinio teismo vyriausiasis teisėjas Ar vyriausybė ėmėsi kokios, kokių nors veiksmų? Ar kitos institucijos ėmėsi kokiu nors veiksmų tam, kad būtų užtikrintas saugumas, kad teisėjų saugumas būtų užtikrintas, jų nusavybės saugumas mm, būtų garantuotas ir kad būtų sustabdytas šis neprimtinas elgesys. Dėkuoju pono Užtrevičiui. Suteiksiu žodį ekspertams ir poniai e, Džeparici, kad e, galėtų atsakyti į klausimus. Prašau, dvi minutės kiekvienam. Yeah, we will try to allocate the time between us. Mhm. Uh, Mes pasistengsime pasidalinti laiką. Visų pirma, norėčiau padėkoti panu Štrevičiu iš klausimus, pasitengsiu juos atsakyti. E, dėl smurto nukreipto prieš poziciją. E, Tikrai e, buvo grupinio smurto ir individualaus smurto atveju nukreipto prieš opoziciją. E, pernai e, parlamento na, na, narys Ciklavi buvo užpultas laiptinėje, namų laiptinėje. Jis jam buvo jis nenukentėjo, bet patyrė elektrošoką buvo pradėtas e, tyrimas. Vyriausybė taip pat, taip pat ėmėsi kompanijos prieš opoziciją. Buvo skantinamas e, smurtas. E, ministras pirmininkas netgi teigia, kad visi opozicijos nariai gali būti išprievartauti. Jos galime išprievartauti. Na ir nacionalinės nacionalinio judėjimo nariai, opozicijos, e, e, opozicijos e, būstinės buvo nudažytos kažkokia spalva. Taip pat joms buvo grasinama, nariams buvo grasinama ginklais. Na ir bausmės buvo tik administracinio pobūdžio daugiausiai e, pažeidėjai turėjo sumokėti 100 larų, tai yra apie 30 eurų. Taigi pažeidimai yra tikrai rimti, bet e, policija nereaguoja laiku. Dažnai policija atvyksta tik po laiko ir e, priemonės, kurių įmamasi tikrai nėra adekvačios. Na, o dėl religinės tolerancijos tikrai daugelio atveju yra puolami musulmonai ir um, vietos valdžios institucijos uh, palaiko. Uh, tai Čela, Neisgari ir kitose kaimuose buvo tokių išpolių. Netgi reikėjo, teko sustabdyti maldas. Um, ir galiausiai niekas uh, nebuvo nubaustas. Konstitucinis teismas turi tam tikrus E, saugančius e, pareigūnus. Policija vis dėlto nesėmė jokių priemonių ir e, e dažnai kyla įtarimas, kad prieš konstitucin, su konstituciniu teismu susidu, sus, susidoroja tie patys kolegos, jų kolegos. Na, kalbant apie nepakantumą, kalbame ne tik apie religinį nepakantumą. E, Džordžas minėjo ir nebaudžiamumo problemą ir tai, kad bylos nėra tinkamai ištyriamos. Na, pagal mūsų įstatymus nepakantumas religijos ar etinės kilmės e, pagrindų turėtų būti sunkinančių į aplinkybę, tačiau mūsų prokurorai niekada tuo nesinaudoja. Kitas dalykas e, - neapykantos pilnos kalbos, pavyzdžiui, neapykantos reiškimas homoseksualų atžvilgių. Pavyzdžiui, vienas e, vyriausybės atstovas homoseksualus pa, pavadino ligoniais. Tai yra nepriimtina. Kitas dalykas - vyriausybės bendradarbiavimas ir sutarčių sudarimas su tais žiniasklaidos kanalais, su tomis žiniasklaidos priemonėmis, kurios propaguoja nepakantumą ir neapykaitą, tai yra irgi nepriimtina. Vyriausybė neturi bendradarbiauti su tomis žiniasklaidos priemonėmis, kurios e, transliuoja neapykantos e, žodžius ir skatina smurtą prieš įvairius asmenius. Bet iš tikrųjų politikams yra naudinga e, skatinti neapykantą įvairioms etinėms grupėms. Gruzijoje ryškėja turkofobija ir yra bandoma Turkija, e, Turkijo, kalbėti apie Turkijos invaziją kaip tam tikrą NATO strategijos dalį, taip pat e, yra ir tam tikrų susidarimų su armėnais kaiminėje šalyje, o tai yra svarbiausia Gruzijos kaiminė politinių ir ekonominių požiūrių. Taigi tokią politinę darbo tvarkę įgyvendina kai kurie politikai, ypač vadinamieji patriotai, susiję su tam tikromis žiniasklaidos priemonėms ir vyriausybės parama toms žiniasklaidoms priemonėms yra didelė problema. Pone Džabarys, jums dvi minutės. Na, kalbant apie Konstitucinio teismo teisėjų apsaugą, na, kai vyko protestas prieš pono Papošvili namus, vienas asmuo buvo sulaikytas kelioms dienoms už huliganizmą, būtent taip buvo kvalifikuojama jo nusikalstama veika padaryta tą dieną. Kitu atveju e, žmonės buvo susirinkę priešais teismo pastatą, tada nebuvo padaryta jokių pažeidimų, nebuvo jokių uh, huligan, jokio huliganizmo ir ten niekas nebuvo sulaikytas ar nubaustas. Ponas Pabošvili e, prokuratūros buvo paprašytas atvykti į prokuratūrą ir pateikti, duoti parodymus, tačiau jis atsisakė, pareiškęs, kad nebeturi ko aiškinti. Todėl prokuratūra negalėjo imtis jokių kitų priemonių. O kai vyko piketas priešais Konstitucinio teismo pastatą, policija ten atvyko ir buvo pasirengusi reaguoti, bet, kaip jau sakiau, jokių įstatymų pažeidimų ten nebuvo ir niekas nebuvo sulaikytas. Na ir dar dėl Rustavi 2 atveju, kuriuos minėjo svečiai, vyriausybė negali kištis jokių būdų, nes čia vyksta ginčas tarp privačių asmenų, tai yra ginčas dėl akcijų, kurių jie turi įmonėje. Ir žinoma, vyriausybė nes jokių būdų nesikiš į teisminį nagrinėjimą, kaip ir yra numatyta Gruzijos konstitucijoje. Ačiū. Prieš suteikdama žodį Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui, ponui Van Handel, noriu pateikti pati du konkrečius, o ne to guči. Man būtų labai įdomu išgirsti jūsų pastabas apie vaikų teisės ir vaikų apsaugą. E, apie tai buvo kalbėta pažangos ataskaitoje, ankstesnėje ir naujoje. Ir jūs žinote, kad ir Europos parlamento pranešime yra akcentuojama, kad e, vyriausybėms ir vyriaus institucijoms tenka pareiga apsaugoti vaikų teisės taip pat kalbame ir apie labdaros organizacijas ir jūs žinote, kad mes Europos parlamente ir ypač šiame komitete manome, kad mūsų visų priemonių centre, mūsų taikant visas priemonės, prioritetas turi būti skiriamas vaikams. Norėčiau išgirsti jūsų pastabas šią temą. Ir toliau poniai, klausimas poniai Kinsurašvili. Kaip manote, e, kaip turi būti e, kuriamas e, konsensusų grindžiamas žiniasklaidos priežiūros modelis, kaip mes galėtume pasinaudoti, kaip jūs galėtumėte pasinaudoti ne tik savo žiniomis, bet ir kitų Europos šalių patirtimi. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai sureaguoti į ministrės, ministro pirmininko padėjį, patarėjos pastabas dėl Rustavi 2 e, bylos. Na, vyriausybė iš pat pradžių laikėsi pozicijos, kad tai yra privatus ginčas, privačių asmenų ginčas, bet jeigu pažvelgtume į bylą, į visą procedūrą, tai manau, kad praktiškai nebeliko ne vieno žmogaus, kuris manytų, kad tai yra tik privatus ginčas. Reikia gilintis į įvairius elementus ir Tamar jau minėjo pagreitintą bylos nagrinėjimo procedūrą ir jeigu pakalbėtumėte su kuo nors, kam yra tekę dalyvauti civilinėse bylose Gruzijoje, jis jums pasakytų, kad nėra įmanoma, kad teisėjas tokioje byloje per tokį trumpą laiką priimtų sprendimą. Taigi viskas buvo suplanuota taip, kad tas rezultatas būtų uh, pasiektas kaip galima greičiau ir kad būtų galima uždaryti tą televizijos kanalą. Visų pirma, buvo areštuotas tos televizijos e, turtas, o vėliau buvo pakeistas e, jos savininkas. Ir tai reiškia, kad nebuvo įmanoma gilintis į visas e, televizijos atliktas operacijas. Ir dabar nacionalinio demokratijos instituto atliktos apklausos domenimis, maždaug 50 procentų gruzinų mano, kad Rustavi 2 byla buvo vienaip ar kitaip politizuota. Tokia yra visuomenės nuomonė. Kalbant apie vaikus, e, ponė Zebaryčiai jau minėjo ir aš su ja sutinku, buvo imtasi priemonių e, vaikų padėčiai gerinti, yra priimtas naujas kodeksas, kuriame nagrinėjami nepilnamečių justicijos klausimai, tačiau e, kyla dar problemų, pavyzdžiui, dėl vaikų darbo ir šeimose, ir gatvėse. Vyriausybė dabar stengiasi priimti naujus teisės aktus, kuriais būtų pakeistas vaikų dirbančių gatvėse, ypač elgetaujančių statusas, kad jie ne, neatsidurtų e, kriminalinės justicijos sistemoje. 2010 ir 2011 metais jau buvo imtasi priemonių siekiant atsikratyti sovietinio palikimo, tai yra vaikų namų, buvo stengiamasi vaikus apgyvendinti šeimose, tačiau problemų tebėra daug. E, kyla problemų dėl vaikų, kurie yra netekę tėvų. Vis dėlto, nepaisant problemų, pažang, šiokios tokios pažangos yra. E, problemų gali kelti institucijos. Galiu pasakyti, kad kai dirbau ombudsmenu, galėjome lankytis visose institucijose, tačiau iš pat pradžių buvo sunku patekti į tam tikras vaikų prieglaudas, e, priklausančias Gruzijos ortodoksų bažnyčiai. Na, dabar pastaruoju metu aš situacijos atidžiai nestebėjau, bet pavyzdžiui, dėl nepilnamečių justicijos galiu pasakyti, kad dar ankstesnė vyriausybė e, patvirtino programą, pagal kurią buvo užkirstas kelias daugel pilnamečių atsidurti kalėjimuose. E, taigi įkalintų nepilnamečių skaičius dėl tos programos smarkiai sumažėjo, tiek galiu pasakyti. Ačiū, ačiū Jums už klausimą. Na, manau, kad ES gali atlikti labai svarbų vaidmenį e, prižiūrėdama, stebėdama didelio rezonanso sulaukiančias bylas. Galbūt būtų galima siūsti teisėjus stebėti bylų nagrinėjimą. Jūs taip pat galite atlikti svarbų vaidmenį atlikdami stebėseną, nušviesdami rinkimus, kaip jau anksčiau buvo daroma. Na, Gruzijoje yra tvirtos e, žurnalist, ne, nepriklausomos žurnalistikos e, tradicijos ir reikia siekti, kad žurnalistai e, jaustųsi labiau atskaitingi visuomeniai. Prieš rinkiminių laikotarpių matėme, kad kai kurie finansavimo šaltiniai yra neskaidrus, ypač tas finansavimas, kuris ateina iš Rusijos. Rusijos žiniasklaidos priemonės veikia labai neskaidriai ir Gruzijos ryšių komisija dabar visada reaguoja, kai iš išlaidų ataskaitų paaiškėja, kad pinigų išleidžiama daugiau nei jų yra, tai kai kalbame apie kažkokius šešėlinius pinigus. Taigi, darbas su žiniasklaida prieš rinkiminių laikotarpių yra labai svarbus. Labai svarbus ir profesinis mokymas, tobulėjimas. Būtų labai naudinga turėti e, žurnalistų mainų, kad žurnalistai iš Gruzijos galėtų pamatyti, kaip dirba jų partneriai Europoje. Ir taip pat, e, kaip kovoti su kad jie išmoktų, kaip kovoti su antivakarietiška propaganda. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Tomas von Handel iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Sveiki atvykę, jums penkios minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus ir kad suteikėte galimybę pasisakyti. Turiu tris pastabas. Pirmiausia, reformų procesas ir vizų liberalizavimo procesas. Antras dalykas, kurį komentuosiu yra kaip stebėsime tolesnės reformas ir trečias dalykas pateiksiu trumpą apžvalgą apie tai, kaip ES pagalba prisideda prie žmogaus teisų reformos. Na, mūsų vertinimu ši vyriausybė ir ankstesnės vyriausybės įtemptai dirbo ir gyvendino reformas, kurių rezultatas ir buvo pateikta e, teigiama rekomendacija dėl vizų liberalizavimo ketvirtojo komisijos ataskaitoje. Na, žinoma, e, galutinis sprendimas priklauso valstybėms narėms ir Europos parlamentui, bet e, jau dabar yra pripažįstama, kad daug kas yra nuveikta. Europos parlamento rezoliucija dėl asociacijos sutarties, kuri buvo ką tik patvirtinta, taip pat tai pripažįsta ir Čia taip pat buvo paminėta, kad e, kai kurios reformos dar nebaigtos. Mūsų vertinimų reformų procesas vyksta gerai, yra pasiekta nemažai pažangos ir visų liberalizavimo veiksmų planas buvo labai veiksminga priemonė siekiant pasistumėti pirminį gyventinant svarbiausias reformas teisingumo ir žmogaus teisų srityje. Taip pat matome, kad tie palginamieji rodikliai, kurie buvo nustatyti visų liberalizavimo veiksmų plane, kad Gruzija jais neapsiribojo, jie e, žengė papildomų žingsnių reformuodama teismų sistemą ir prokuratūrą. Ir dabar mm, mes na, gilinamės į veiksmų plano e, vizų liberalizavimo techninius aspektus, žinoma, ir toliau stebėsime, kaip veiksmų planas įgyvendinamas ir naudosimės visomis struktūromis, kurios yra sukurtos pagal asociacijos sustarimą. Esame numatę nemažai institucinių susitikimų tarp ES ir Gruzijos institucijų. Tai yra ir asociacijos taryba, įvairūs asociacijos komitetai, pakomitečiai. Taip pat dalyvausime ir metinėme žmogaus teisų dialoge. Asociacijos darbotvarkė, dėl kurios sutarė Gruzija ir ES 2014 metais, numato nemažai įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Te, čia daugiausia yra remiamasi Tomas Hamenberg, tai yra ES specialaus patarėjo dėl konstitucinės reformos ir žmogaus teisų rekomendacijomis ir daugelis dalykų, kuriuos paminėjau, yra susijęs su tomis rekomendacijomis ir vykdomomis reformomis tengiamasi į, į tas rekomendacijas atsižvelgti. Hanebergo ataskaitoje yra daroma nuoroda į nacionalinės žmogaus teisų strategijos ir veiksmų plano rinkimą. Be to, tai padeda mums planuoti ir dvišalę pagalbą. ES per dvišalę pagalbą žmogaus teisų srityje siekia išsamių tikslų, visą apimančių tikslų. Stengiamės e, derinti paramą tam tikriems sektoriams, pavyzdžiui, teismų sistemai, su parama žmogaus teisų užtikrinimui, taip pat remiame ir tam tikras institucijas, pavyzdžiui, ombudsmeno instituciją. Baudžiamojo teisingumo srityje turėjome sektorinę paramos programą, kurios e, suma buvo 20 milijonų ir iš tos programos buvo remiamas antras teismų sistemos reformos etapas. Dabar mes e, numatėme naują paramos programą iki 50 milijonų, dėl to buvo sutarta dar praėjusiu metu gegužės mėnesį. Be mūsų paramos baudžiamajam teisingumui ir žmogaus teisiai E, parama bus teikiama ir e, užtikrinant prieigą prie teismų. E, taip pat žmogaus teisės visiems pagal šią programą mes numatome 10 milijonų. Speciali parama bus teikiama Gruzijai ir Moldovai, bus siekiama stiprinti žmogaus teisės atskirose srityse, kurios yra minimos nacionalinėje strategijoje. Taigi tokiu būdu mes paremsime veiksmų plano įgyvendinimą strategijos veiksmų plano įgyvendinimą. Dėmesio, daug dėmesio skiriame mažumų ir pažeidžiamų grupių teisėms, ypač vaikams, kurie čia buvo minėti, ir būtinio smurko, smurto aukoms. Taip pat stipriname teisės saugos institucijų demokratinę kontrolę, um, teikiame paramą užtikrinant žiniasklaidos laisvę, privataus gyvenimo apsaugą ir taip toliau. Na ir kalbėdamas apie Gruzijos perspektyvas, turiu pasakyti, kad Gruzijos padėtis nebloga, 2016 metai bus labai svarbus, nes spalio mėnesį vyks rinkimai į parlamentą. Mes ir toliau pasisakysime už įtraukę vidaus politikos demokratinę aplinką, kuri e, padėtų laikytis visų tarptautinių standartų ir, žinoma, viską atidžiai stebėsime. Be to, ES Amerika ir Gruzija savo santykiuose sutelks dėmesį į asociacijos susitarimo įgyventinimą į reformas. Ir čia vėlgi sieksime stiprinti teisinę valstybę, teismų nepriklausomumą, stiprinsime demokratinės institucijas. Taip pat tai bus svarbu ir galvojant apie ekonominės reformas ir šalies modernizavimą. Na ir dar vienas dalykas, kuris gal čia ne visai susijęs, bet e, tiesiog noriu paminėti, kad mes ir toliau sieksime konfliktų sureguliavimo e, Gruzijoje ir toliau laikysimės nepripažinimo ir straukimo politikos ir e, mes Gruzijoje turime nemažą ES stebėsenos misiją. Ir žinoma, dabar esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Muchísimas gracias por, por su intervención y por la. Labai ačiū už Jūsų pastabas, už tai, kad suteikėte mums informacijos apie išorės veiksmų tarnybos požiūrį. Ponas Temakovič irgi yra su mumis. Ponas Demesmeker, atsiprašau. Jeigu norite, galėtume suteikti Jums žodinę. Kągi, puiku. Dabar mes pereisime prie išvadų. Turime daug informacijos, gavome labai svarbių pastabų iš vyriausybės, iš acijų pusės, buvo pateikti mums skirtingi požiūriai Visgi, manau, visi sutinkame, kad dabar atėjo labai svarbus laikas, kadangi šie metai yra rinkimų. Bus patikrinta Gruzijos demokratija. Pasižiūrėsime, kaip klostysis žmogaus teisų situacija šioje šalyje. Tikiu, kad ES gali padėti nevykdyti e, vizų liberalizavimo procesą, taip pat e, sutarties vykdymą tam, kad e, žmogaus teisės iš tiesų klestėtų ir kad Gruzijos visuomenė būtų įsipareigojusi jas gerbti. Jūs visi kalbėjote apie tai, kad dedama labai daug pastangų, norint užtikrinti tokią situaciją, prie to prisideda įvairios tarptautinės organizacijos ir jūs patys. Dabar visuomenė vyksta pokyčiai, taip pat kaip ir žiniasklaidoje vyka, vyksta viešasios diskusijos ir akivaizdu, kad artėja pokyčiai. Aišku, matome, kad egzistuoja politinės konfrontacijos, tam tikras susiskaldimas. Kartais akivaizdu, kad yra daromas spaudimas opozicijai, tačiau Gruzijos žmonės yra nusiteikę judėti Europos kryptimi. Būtent tai yra pagrindinė žinia Būtent tai suvienyje judėjimus, kurie siekia to paties tikslo. Žmogaus teisų komitetas mano, kad ES privalo padaryti viską, kad mes prisidėtume prie Gruzijoje vykdomų reformų. Turime stiprinti Gruzijos ryšius su ES bei bendradarbiauti aktualiuose sritise. Mes stebėsime, kaip bus vykdomos tos reformos, organizuosime misijas šiais metais. Mes stebėjome ir kasmetinės apžvalgos procesą. Ir toliau žiūrėsime, kaip viskas klostysis šiais metais. Aš noriu visiems padėkoti už jūsų dalyvavimą. Mes e, būtinai lauksime tolesnės informacijos ir kokiu nors dokumentu, jei tokių turėsite. Ačiū. Pues, si les parece, vamos a pasar al siguiente punto. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra ataskaita neoficialaus žmogaus teisų pakomitečio susitikimo su ASEAN tarp vyriausybinė žmogaus teisų e, komisija ir taip pat ASEAN moterų ir vaikų komisija. Manau, visi prisimenate, kad vyko susitikimas tarp žmogaus teisų pakomitečio ir e, šių e, komisijų. Deja, Briuselio programa neleido mums dalyvauti tame susitikime, bet vyko darbiniai pietus. O po to dvi valandas buvo keičiamas nuomonėmis spalio 21. -ąją. Aš norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie dalyvavo e, tame renginyje, ypač Barbarai Lochpilė. E, be e, tarp vyriausybinės žmogaus teisų komisijos taip pat buvo atstovų iš moterų ir vaikų komisijos. Buvo kalbama apie migrantų darbuotojų teisų apsaugą ir apie moterų teisės. Šiame posėdėje galėjo dalyvauti visi komisijų atstovai, dabar aš norėčiau kreiptis į ponę Lochpilę, kad jinai mums pristatytų, kaip vyko tas posėdis ir kokios išvados buvo padarytos. Pane Lochpilė, jums 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir nurodėte, buvo daug svečių iš ASEAN šalių. Pirmininkas buvo dr. Šafi, jis taip pat pirmininkauja tarp vyriausybinė žmogaus teisų komisijai. Labai noriu padėkoti išorės veiksmų tarnybai, kad jis organizavo tos darbinius pietus Tai leido mums nustatyti diskusijų toną. Juk mes dirbame skirtingais žmogaus teisų pakomitetyje. Mes konkrečiai apibrėžime, kaip pažeidžiama žmogaus teisės ir nurodome, kas yra atsakingas už tą pažeidimą. O kalbant apie tarp vyriausybinę žmogaus teisų komisiją ASEAN, Tai ta komisija neturi, tarkime, tyriamosios galios. Jie labiau skatina žmogaus teisų laikymasi. Be to, jų atstovai yra skiriami vyriausybės. E, todėl jie negali būti tokie kritiški, kaip kad mes savo diskusijų metu. Kaip jau sakiau, darbiniai pietus buvo gera pradžia, o po to vyko pačios diskusijos. Diskusijos buvo labai atviros ir nuoširdžios. Tarp vyriausybinė žmogus teisų komisija pabrėžia, kad pritarė nesikišimo principų į kitos valstybės, į kitos vyriausybės reikalus. Mes diskutavome ir apie ASEAN žmogaus teisų deklaraciją. Ten yra tam tikrų prieštaravimų. Valstybė e, privalo užtikrinti žmogaus, teisų, žmogaus teisės visiems piliečiams, tik tuo atveju, kai tie piliečiai atlieka savo pareigas visuomenėje. Aš manau, kad mes skirtingai viską suprantame Pavyzdžiui, jeigu paimtume nusikaltelį, e, tai e, mūsų požiūrių negalima vis tiek jo kankinti. Kai prasidėjo diskusijos, aš paminėjau parlamento rezoliuciją, kuri buvo priimta 2014 metais. Ten yra apibrėžiami ES ir ASEAN ryšiai. E, ten yra konkretus straipsnius, kuriame yra kalbama, kad žmogus teisų pakomitetis turėtų sustiprinti savo ryšius su ASEAN tarp vyriausybinė žmogus teisų komisija. Per pirmą posėdį tai ir padarėme. Tai pirmas toks žmogaus e, e, teisų e, institutas ASEAN šalise. Kaip jau sakiau, atstovus skiria vyriausybės, Ir labai dažnai tai yra puikūs ekspertai, savo srities žinovai, dažniausiai akademinio pasaulio atstovai. O buvo atstovų ir iš ASEAN delegacijų, taip pat GUE, SND ir AKR atstovų. Apie kągi mes kalbėjome? Apie Kalbėjome apie mirties bausmės vykdymą, e, kadangi e, yra e, klausimų ir dėl narkotikų priekybos, kaip jie vertina tokius nusikaltimus, kaip iš juos baudžia. Kaip jau sakiau, yra ASEAN žmogaus teisų deklaracija, tai mes norėjome sužinoti daugiau, kaip jie vertina tuos trūkumus, kuriuos mes matome reikėtų užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės, todėl klausime, kaip jie ketina patobulinti tos deklaracijos formuluotės. Aptarėme, kaip turėtų e, e, veikti esame žmogaus teisų komisija po 2015 metų. Buvo užduotas klausimas apie žemės grobimą ir žemės nuosavybę. Tokių žmogaus teisų pažydimų yra praktiškai visose esant šalise. Mes klausime, kaip jos tai vertina, kaip sprendžia tą problemą. Komisijos atstovai pabrėžia, kad ta problema egzistuoja, bet kol kas nėra numatyta jokia speciali politikos kryptis. Kalbant apie ASEAN moterų ir vaikų komisiją, tai e, ji nurodė, kad yra imamas regioninių veiksmų prieš e, smurtą prieš moteris. Taip pat skiriamas dėmesys ankstyvoms vaikų santokoms. Taip pat ASEAN Komisija, e, kuri gina migrantų darbuotojų teisės, taip pat pateikė labai įdomų pranešimą. Po to vyko diskusijos ir buvo e, pripažinta, kad labai dažnai regione e, tie darbininkai yra traktuojami kaip vergai. Indonezijoje, Tailandė yra tokių problemų ir yra stengiamasi kovoti su ta problema. Bet čia mūsų nuomonės vėl išsiskiria. Pavyzdžiui, kaip reikėtų spręsti tuos žmogus teisų pažeidimus. Kaip spręsti tas problemas rohingų bendruomenėje. Egzistuoja ir nacionaliniai mechanizmai, kurie gina moteris nuo smurto, taip pat yra e, regioniniai veiksmų planai ir yra e, numatytos e, teisės migrančių moterų, kaip jas reikėtų apginti. Diskusijų metu tapo aišku, kad komisijos nori bendradarbiauti ir nebendrai spręsti žmogaus teisų pažydimus ir smurto problemą. Mes dabar Europoje turime sieną, kuri yra mirtingiausia siena pasaulyje. Mūsų politika taip pat nesugeba apsaugoti migrantų. Tad e, buvo pabrėžta, kad ir ASEAN šalis susiduria su problemomis. Egzistuoja skirtingos nacionalinės politikos kryptis, kurios gina piliečių teisės. galbūt išorės veiksmų tarnybos atstovas dar papildys, bet mano supratimu tai buvo pagrindiniai klausimai. Iš savo pusės mes pabrėžime, kad ASEAN vyriausybės turėtų geriau ginti pabėgėlių teisės ir ratifikuoti Junktinių tautų pabėgėlių konvenciją. ES narių buvo paprašyta ratifikuoti konvenciją dėl migrantų darbuotojų šeimose. Buvo keliamas klausimas, kaip kovoti su neapykanta kurstančiamis kalbomis ir neapykantos nusikaltimais. Čia mes turime bendradarbiauti ir su Libe komitetu. darbinių pietų metu buvo kalbama ir apie žmogaus teisų universalumą. E, tos diskusijos visuomet iškyla. Turime čia ASEAN vertybės, turime Azijos vertybės ir visgi reikia suprasti, kad žmogaus teisės yra universalios. Taigi, jeigu jos nėra užtikrinamos, tai yra politinis sprendimas. Tiek ES, tiek ASEAN kalbėjo apie jungtinių tautų konvencijas ir apsaugos mechanizmus. Kalbant apie ateitį, mūsų partneriai yra numatę planą nuo 2016 iki 2020, kurio metu bus vertinamas žiniasklaidos vaidmuo ir įmonių socialinė atsakomybė žmogaus teisų srityje. E, kai kurie migrantai regione susiduria su e, siaubingomis sąlygomis, todėl bus kalbama ir apie priekybą žmonėmis bei smurtą prieš vaikus ir moteris. Jungtinių tautų lygmenių ASEAN atstovai kovoja ir už teisę į taiką ir prašo mūsų palaikymo. Aš čia negalėjau pateikti konkrečių atsakymų, tik tai nurodžiau, kokį darbą mes atliekame. Toliau pagal darbo atvarkę mes kalbėsime apie tai, ko tikimės žmogaus teisų tarybos sesijos jungtinėse tautose E, tai būtina kalbėti ir apie migraciją, ir apie žmogaus teisės, o parlamente yra parengta ataskaita apie kovą su priekyba žmonėmis, apie e, tos vidaus politikos turėjimo būtinybę. Ir e, apie tos dalykus mes taip pat kalbėjome su ASEAN komisijomis. Daugelėje ASEAN šalių pilietinės visuomenės vaidmuo vis mažėja ir mes kritikavome tokią situaciją. ASEAN atstovai teigia, kad žodžio laisvė ir susirinkimo laisvė yra nepaprastai svarbios, bet kai jie kalbėjo, jie kritikavo ASEAN nevyriausybinę organizaciją, kad nevyriausybinės organizacijas, kad tų organizacijų kritika yra per arši. Visgi Žinome, kad egzistuoja daugybė grasinimų, neįtraukimas į sprendimus ir dėl to akivaizdu, kad ir ta kritika arši. Po to išgirdome, kad praktiškai pusė žmonių, kurie dirba toje komisijoje, keičiasi. Aš nežinau, ar E, dabar jau yra sudarytas pakomitetis, bet jeigu taip, tai galbūt reikėtų pasveikinti juos laišku ir priminti, kad mes norime ir toliau tęsti diskusijas. Reikėtų kreiptis ir į ASEAN delegaciją parlamente, kad, pažiūrėjau, kai jie vyksta į Čekartą, kur yra ASEAN sekretoriatas, jeigu įmanoma, įtrauktų ir e, tas komisijas. Dar viena rekomendacija yra štai kokia. Jei mes savo komiteto vardu siūsime laišką, tai gal reikėtų kreiptis ir į Kambodžos parlamento narius ir e, pasižiūrėti, kaip jie vertina imigrantų vaikų moterų teisės. Savame suprantama, kad toks susitikimas yra per trumpas, kad suprastume, e, ką vertiname vienodai. Be abejo, yra tų bendrų taškų. Asen, buvo įdomu, kaip mūsų parlamentas veikia regioniniu lygiu, kaip mes bendradarbiavame su AFET, su LYBE ir kitais komitetais. Tokia mano ataskaita, jei norėtumėte papildyti sekretoriatą, tuomet prašau tai padaryti. Dėkoju, ponio Lochpiller. Aš norėčiau paklausti narių, ar jūs turite kokių pastabų. Viskas aišku. Labai ačiū už pateiktą informaciją. Aš norėčiau pritarti panios Lochpiller pasiūlymą. Mes turime nepamiršti tų ryšių, kuriuos esame užmeskę su žmogaus teisų organizacijomis, ne tam, kad informuotume vieni kitus apie savo misijas ir e, bendradarbiavimą su Kambodža. Dabar suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai. Neturiu atstovo pavardės. Panas Bužinė. Uh, Dėkoju už man suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti poniai Lachbiller už uh, klausimus, uh, kuriuos pristatė, mm, būtent klausimus, kurie buvo aptarti neoficialių pietų metu. Norėčiau um, pateikti porą komentarų. Visų pirma, mes EIVT manome, kad um, būtų gera idėja suorganizuoti e, tokį vizitą, nes ankstesnis vizitas buvo surinktas 2011 e, metais. Ir manome, kad po Brunei veiksmų plano į įsigaliojimo žmogaus teisės buvo tikrai tapo svarbia e, veiksmų plano e, dalimi. Taigi mes tikrai turime bendradarbiauti su ASEAN. Taip pat e, norėtume, kad įsivyrautų pasitikėjimas ir ta, Komisija, kaip kad e, minėjo ponia Lochmiller, yra e, tarp vyriausybinė institucija ir kartais negali imtis tokių drąsių veiksmų, kokių, tokių veiksmų, kokie, kokių mes norėtume, bet būtina vystyti bendradarbiavimą, vystyti dialogą, e, mainytis informaciją. Šis dialogas turi tęstis. E, taigi, manau, kad tai yra vienas iš, šių, vienas iš šios savaitės vizito gerų rezultatų. E, taigi, e, mes spalio mėnesį pirmą kartą būtent vedėme tokį renginį skirtą žmogaus teisėms ir mes tikrai organizuosime tikrai dar vieną iš tokių susitikimų. Dar nenusprendėme, ar e, Europoje, ar kur kitur tas posėdis vyks, bet e, tikrai šis vizitas, šiam vizit, po šio vizito seks kiti veiksmai. Dėl kitų programos dalių. Kaip minėjau, tas vizitas truko savaitę. Ir e, didelė delegacija atvyko iš ASEAN regiono, atstovavo 10 valstybių, maždaug 30 asmenų Mes e, beveik visiems padėjome, taigi sponsorizavo būtent šį vizitą Europos Sąjungą. Pasitelkusi fondus e, lėšas, e, kurios būtent yra skirtos per atitinkamą mechanizmą skirtą mainams. Taigi mes aptarėme žmogaus teisų klausimus, pirmosios dienos metu ponas Stavros Labrinidis e, vadovavo vedė šį posėdį. Toliau sekė dienos ilgio seminaras apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. E, ši tema buvo labai įdomi mūsų svečiams, e, todėl kad nedažnai yra aptarinėjamas šis klausimas jų šalyse. Vėliau vyko vizitai, apsilankimai vietoje e, tam tikrose institucijose Belgijos, Belgijoje, kur, kurios bendradarbiauja, dirba būtent su žmogaus teisėmis. E, pavyzdžiui, institucijose, kuriuose yra apgyvendinti pabėgėliai, prieglopšio prašytojai Mm, buvo lankomasi nevyriausybinėse organizacijose, nepelno siekiančios organizacijose, kurios dirba su e, neįgaliais asmenimis. Na ir e, penktadienį, paskutinę dieną vyko seminaras, kurį organizavo Belgijos vyriausybė buvo jo metu būtent kalbama apie tai, kaip Belgija bendradarbiauja su e, Europos taryba ir kitomis e, panašiomis organizacijomis, kaip yra primami sprendimai Strasbūre arba Vienoje. E, taigi norėčiau padėkoti dar kartą Europos parlamentui, dur, droj, komitetui, druo komitetui. E, mes tikrai džiaugiamės e, šiuo vizitu, žinoma, dar reikia dėti daugiau pastangų, todėl kad Asiją negalime prilyginti Europos Sąjungai ir e, ta deklaracija vis dėlto nėra prilygintinam tikrai kitoms, bet manau, kad tikrai reikėtų e, ir toliau vystyti šį bendradarbiavimą ir pritarti ponai Lechmiller, kad e, Europos parlamentas, pavyzdžiui, galėtų apsilankyti e, Kambodžoje, apsilankys šį pavasarį galėtume apsilankyti Džakartoje. Tokiu atveju tikrai būtų naudinga aptarti ir žmogaus E, teisų klausimą įtraukti ir būtent e, žmogaus teisų komisiją į šį dialogą. Dėkoju. Dėkoju. Taigi dabar perėsime prie kito darbo atvirkės punkto keitimasis nuomonėmis su Europos išorės veiksmų taryba dėl ES prioritetų per būsimą 31 jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesiją. Praėjusią savaitę, sausio 21 dieną, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją skirtą 31 e, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijai. Ši sesija vyks Ženevoje nuo vasaro 29 iki kovo 24 dienos. E, buvo patvirtinti prioritetai, e, bet pirmasis posėdis įvyko sausio 18 dieną. Aš tikiuosi, kad ponė Kiara O'Brien e, norėčiau su jumis pasisveikinti. E, na ir tikiuosi, kad pane O'Brien e, galės mums pristatyti šį posėdį ir diskusijas. Europos Sąjungos galutinė pozicija bus pristatyta vasario mėnesį. Norėčiau priminti, kad mūsų delegacija, pakomitečio delegacija, lankysis Ženevoje kovo 14 ir 15 dieną nemažai narių pareiškė susidomėjimą dalyvauti būtent tame vizite. E, šiuo metu vyksta dėrybos e, dėl delegacijos e, narių. Manome, kad nariai, kurie dirbus atstovaus būtent visoms frakcijoms. Norėčiau pristatysime teigiamąjį posėdį, kai jau žinosime, kurie na, nariai dalyvaus toje delegacijoje. Norėčiau suteikti žodį poniai O'Brien, kad ji būtent pristatytų um, ES prioritetus 31 sesijos metu. E, ši sesija, sesija, diskusijos apie šios klausimus e, praėjusią savaitę buvo tikrai intensyvos Europos parlamente praėjusią savaitę. Ir tos e, diskusijos ir toliau tęsis tam, kad mes galėtume pateikti būtent išsamų požiūrį, savo išsamą poziciją. Aš Džiaugiuosi pozicijų išvadomis, kurias padarė ponė Mogerinė, būtent po šių diskusijų apie rezoliuciją. Ir e, tos išvados tikrai mus įkvėpė. Norėčiau paskaityti porą sakinių iš tų išvadų, nes manau, kad jos tikrai atspindi būtent požiūrį, Europos parlamento požiūrį į šią rezoliuciją. Mm, tai padarysiu vėliau, tai žodis jums. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už šiltą prieimimą, man tikrai visada labai malonu dalyvauti šiuose posėdžiuose. Norėčiau padėkoti taip pat už e, te, e, teigiamus žodžius apie e, vyriausiąją, iš, iš vyriausiosios įgaliotinės pusės ir EIVT. Reikėtų pabrėžti, kad jūsų prioritetų tvirtinimas prieš tarybą yra tikrai simboliškas. E, taigi norėčiau padėkoti iš karto už visą tai. E, ši rezoliucija buvo sėkmingai patvirtinta praėjusią savaitę ir um, tikrai E, matome, kad pasitektas Europos parlamentas pasitelkė pozityvų, aktyvų požiūrį ir atsižvelgiamą į geografinę situaciją. Mes e, e, pristatėme valstybių narių delegacijoms būtent čia rezoliuciją. Strasbūre Vyriausiai e, įgaliotinė pabrėžia, kad e, mes tikrai teigiamai vertiname Europos parlamento pagalbą. Mūsų tikslai yra tie patys. Praėjusį kartą, kai mes bendradarbiavome, tikrai matėme, kad e, kyla labai daug iššūkių, situacija nepasikeitė. Europos Sąjungoje kartais skiriasi požiūriai dėl, požiūris būtent e, dėl prioritetų. E, Mes e, ir toliau bendradarbiausime su strateginiais e, partneriais. E, iššūkiai yra susiję su piliečių visuomenės, su saugumu. Diskusijų metu buvo į rezoliuciją įtrauk, įtraukti tam tikri klausimai susiję su uh, kokybė. Manau, kad dabar tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, kur link taryba eina. Ir e, kalbant apie kokybę, apie dalyvavimo kokybę, Europos e, ES e, būtent dalyvauja žmogaus teisų komisijos veikloje ir e, būtent to, ta komisija mm, yra išsakusi tam tikrų e, pažadų. Mes labai entuziastiškai vedame savo Mm, dialogus su valstybėmis e, narėmis e, ir daugiašalių ir dvišalių pagrindų. Ir e, mes tikimės, kad bus pastelkta tinkama strategija. Mes diskutuojame apie strat... Mm, prioritetus 16 metams ir Diskusijos kol kas yra preliminarios. Mes e, tikėmės, kad tarybos išvada dėl prioritetų bus patvirtintos e, vasario 15 dieną užsienio reikalų tarybos posėdžio metu. E, tai bus stiprus pamatas, būtent kuriuo galėtume remtis toliau vystydami bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Taip pat tikėmės, kad bus galima lankščiai pasiekti lankstumą bendradarbiaujant su mūsų partneriais. Dėl posėdžių šiais metais e, mes e, e, pasieksime tam tikrus prioritetus. Um, as members will be familiar with um, Mes taip pat renksime rezoliuciją dėl religijos laisvės ir mes pasistengsime ją galutinai pabers, pa, mm, pabaigti bendradarbiaudami su partneriais, kad ta rezoliucija turėtų kaip galima didesnį poveikį. Na, rezoliucija yra sudėtinga, mes tarybos požiūrių e, stengiamės kaip galima labiau akcentuoti, kad reikia kovoti su nepakantumu įvairių religijų atžvilgių. Toliau vaikų teisės. Čia dirbame su Latino Amerikos grupe ir Grulak. Ieškome būdų, kaip e, didinti e, vaikų teisių matomumą e, jungtinėse tautose šiemet. Žinoma, bus skiriama laiko vaikų teisėms ir mes stengsime tas diskusijas renkti išsameu ir kitam, įtikinamiau. Vienas iš būdų tai daryti, galbūt būtų galima paskelbti vieną dieną vaikų teisų dieną. E, jos metu visi suinteresuotieji asmenys galėtų pasisakyti, bet žinoma, mes čia lauksime partnerių nuomonės. E, galbūt tai bus proga mums patobulinti tai, kaip mes e, stengiamės apginti vaikų teisės. Na, 31-oje žmogaus teisų tarybos e, e, sesijoje mes e, kalbėsime apie Bienmarą. Tai vėlgi turėtų būti stipri rezoliucija, ją rengsime kartu su savo partnerė Japonija. Taip pat stengsime pratesti ir specialaus pranešėjo įgaliojimus. Ir žinoma, kad reikia daryti E, spaudimą, e, žinant, kad kai, kurie, kai kurios visuomenės grupės patiria milžin nežmonišką elgesį. Na, apskritai e, yra tam tikrų teigiamų poslinkių, manau, juos reikia pripažinti, čia kalbu apie Mianmarą, praėjusiais metais įvykę rinkimai ten buvo žingsnis tinkama linkme ir mes ketiname bendradarbiauti su kolegomis Mienmare, toliau plėtodami santykius. Žinoma, ir toliau reiškiame susirūpinimą dėl e, etninių e, mažumų e, traktavimo. Na, rengiama rezoliucija turėtų būti teigiamas signalas tarptautiniai bendryjei ir tikimės, kad nauja vyriausybė padės užmiršti praeitį. Toliau Sirija. Sirijoje yra kilusi didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje. Mes ir toliau dirbsime su partneriais, e, ieškosime griežtų formuluočių, e, kuriomis būtų e, raginama užbaigti nebau, vyraujantį nebaudžiamumą ir taip toliau. Ir žinote, kad yra galimybės teikti specialų įtyrimo komitetą. Tai yra vienintelė jungtinių tautų priemonė šioje srityje. Pastarausiamis savaitėmis matėme baisių vaizdų iš įvairių Sirijos miestų ir rezoliucijoje e, tikrai bus pateikta griežtų formuluočių apie tai, kad humanitarnė pagalba ir e, patekimo kanalų užtikrinimas humanitariniai pagalbai yra e, vienas svarbiausių prioritetų. Toliau žmogaus teisų padėtis e, Burundyje. Jūs žinote, kad e, nuo praėjusių metų rugsėjo žmogaus teisų tarybos šis klausimas yra nagrinėjimas, jis lieka mūsų darbo atvarkėje. Toliau keletą žodžių apie žmogaus teisų tarybos 32 susitikimą birželio mėnesį. Na, ten bus kalbama apie moterų teisės. Ir jūs e, žinote, kad yra paskirta e, specialioji patarėja ambasadorė Maki. Mes ir toliau stengsime stiprinti ES veiksmus šioje srityje. Yra keletas rezoliucijų, pavyzdžiui, Kanados rezoliucija dėl kovos su smurtu prieš moteris yra svarbus žingsnis čia. Žinau, kad jūs savo rezoliucijoje daug dėmesio skiriate žmogaus teisėms ir ES ir toliau lieka viena svarbiausių veikėjų šioje srityje. Daugelis valstybių narių įgyvendina nacionalinius veiksmų planus, kurie yra grindžiami jungtinių tautų pagrindiniais principais. Mes ir toliau dirbsime šioje srityje, dirbsime ir daugia šalių lygių. Ir visa tai yra susijęs su platesniu migracijos kontekstu. Jūs girdėjote, kad praėjusią savaitę e, buvo sakoma, jog ES yra žmogaus teisų lyderė ir reikia stengtis, kad ES išsaugotų savo patikimumą plėtodama migracijos politiką. Ir mes turime toliau mm, dirbti šioje srityje, taip pat ir bendrauti su mm, tarptautinė bendruomenė. Na, galėčiau kalbėti ilgai, yra nemažai prioritėtų, kurių taip ir nepaminėjau, bet norėčiau palikti kažkiek klausimų, laiko klausimams. Dėkuoju Jumpoji O'Brien. Suteiksiu žodį parlamento nariams. Žodis Barbarai. Ačiū. Na, prieš pradėdama kalbėti apie mūsų rezoliuciją, noriu patvirtinti, kad e, taip, vyko ilgos intensyvios dėrybos dėl mūsų rezoliucijos ir labai gerai, kad šiemet rezoliucija parengiama laiku. Pasis, turėtume pasistengti tai padaryti ir kitą metą. Bet norėčiau dar pasiūlyti pasigilinti į tokios, tokio tipo rezoliucijos rengimo procesą. Nors pona ši puikiai vadovauja vis dėlto vieną dieną Strasbūrę diskusija vyko net penkias valandas ir tikrai niekas nesugeba konstruktyviai dalyvauti diskusijoje penkias valandas. Galbūt e, reiktų apie tai pagalvoti ir būtų labai gerai, yra labai gerai, kad rezoliuciją rengia kompetitingi darbuotojai, tačiau reikėtų ir tam tikro tarpinio žingsnio, tarpinio etapo, kad įvairių e, politinių frakcijų atstovai, parlamento nariai e, suprastų, apie ką yra rezoliucija. Ir apgalėstavimą galiu pareikšti tik dėl vieno punkto. E, kilo nesutarimų ir balsavimo rezultatas nėra labai geras. Beveik pusė parlamento narių bal, nebalsavo už rezoliuciją ir tai reiškia, kad ta rezoliucija nėra pakankamai stipri. Turėtume ateityje pagalvoti, kaip užkirsti kelią tokiam balsavimui, koks vyko plenarnėme posėdėje praėjusiais metais. Dėl turinio. Pone O'Brien, ačiū, kad pristatėte e, prioritetus, nors jūs ir nežinote, koks bus priimtas galutinis sprendimas užsienio reikalų taryboje. Jūs žinote, kad e, vyko ilgos diskusijos apie padėtį Saudo Arabijoje, e, apie tai kalbama mūsų rezoliucijoje. Gal galėtumėte apie tai užsiminti, jeigu apie tai bus kalbama Ženevoje. Saudo Arabija mes, dėl Saudo Arabijos mes kritikuojame žmogaus teisų tarybą, kadangi joje yra tokių atstovų, kurių šalise žmogaus teisų padėtis yra baisi. Aš manau, kad šioje taryboje turi dirbti tik tie žmonės, kurių šalise yra tinkamai užtikrinamos žmogaus teisės. Kitas klausimas. Ar tarp ES valstybių narių vyksta diskusijos apie tai, kad valstybės narės balsuoja už tokius kandidatus, kurių e, šalyse žmogaus teisų padėtis yra tokia baisi? Ar ne, nebūtų galima numatyti, kad valstybės narės balsuotų už kitus kandidatus? Dar vienas dalykas, kuris yra mūsų rezoliucija, bet kurio jūs nepaminėjote. Ir aš kiek suprantu, praeitie nuolat vykdavo diskusijos, valstybių narių diskusijos apie tai. Ar nereikėtų diskutuoti ir rezoliucijoje pasakyti apie, užsiminti apie tai, kaip reikėtų kovoti su terorizmu. Dar vienas aspektas - dronai nepilotuojami orlaiviai ir ginklai, ar apie tai vyksta diskusijos jungtinėse tautose. Ir labai dėkoju už tai, kad numatote stebėti žmogaus teisų ir pilietinė, atsiprašau, nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų padėti Ženevoje. Kiek suprantu, praėjusiais metais e, jų atstovams buvo grasinama ir berots e, specialusis pranešėjas, tik neatsimenu iš kurios šalies, kurios šalies klausimų, Eritrėjos klausimų, kai pranešėja lankėsi mūsų komitete, ji mums papasakojo, kad jai viename, vieno Ženevos viešbučių foje buvo pagrasinta fizinių susidorojimų, jeigu ji renks e, tą pranešimą. Aš manau, kad komis, kad turi tokių asmenų apsauga ir atvirai, turi būti atvirai kritikuojamos vyriausybės tų šalių, kurių atstovai grasina pranešėjams. Mrs. Post, the floor is yours first and then Mrs. Pone Post ir ponas Damas Maker. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu švediškai. Norėčiau padėkoti Europos išorės veiksmų tarnybai, kad pristatė prioritetus. Vyriausiai įgaliotinė ponia Mogerinė praėjusią savaitę Strasbūrė labai aiškiai pasisakė. Galiu daugam pritarti, ką jūs paminėjote, bet man kyla nerimas dėl kelių dalykų. Dėl HPTQ ir dėl žmogaus teisų aktyvistų, kuriems yra grasinama. Aš pritariu ir Barbarai bei tam, ką ji sakė. Rezoliucija buvo susilpninta, kadangi pritrūko stiprios daugumos. Reikia aišku nepamiršti, kad susidurime ir su politinė krize keliose valstybėse narėse. Žmogaus teisės privalo užimti tinkamą vietą politinėje darbo atvarkėje, nors krizės vyksta viena po kitos. Mes privalome nepamiršti, kad būtina ginti žmogaus teisės ir vyriausiai galiotinė labai aiškiai tai pasakė. Strasbūrė vykusiose diskusijose nemažai žmonių pasakė, kad dar nėra pasirengę apginti tas teisės ir dėl to rezoliucija buvo taip susilpninta. Labai blogai, kad taip įvyko. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga ir toliau demonstruos pavyzdį žmogaus teisų srityje ir pateiks gerosios praktikos pavyzdžių tarptautiniai visuomeniai. Ačiū. Dėkoju, ponė Bos, dabar ponas Demesmaker. Ačiū, aš kalbėsiu olandiškai. Dėkoju išrės veiksmų tarnybai už tai, kad pristatė prioritetus. Jūs pristatėte temas ir e, geografinės apreptis. Aš žiūriu ir į savo šalies, Belgijos prioritetus. E, dabar Belgija yra nenuolatinė atstovė žmogaus teisų taryboje nuo 2016 iki 2018 metų. Belgija kovos su mirties bausme, su neliečiamybė, su e, pažeidžiama teisė į, su pažeidžiama žodžio e, laisvė. Deja, 2015 pademonstravo, kad šios teisės dažnai yra pažeidžiamos. Labai dažnai šios teisės yra negerbiamos. Matome, kiek daug mirties bausmių yra įvykdoma, kiek žurnalistų buvo nužudyta, praktiškai dvigubai daugiau nei dar ankstesniais metais. Religinės ir etninės mažumos per praėjusius metus tapo taikiniu nemažame skaičiuje šalių ir panašu, kad tos tendencijos bus matomos ir 2016 metais. Aišku, prioritetų sąrašą galima papildyti, bet pritarčiau tam, ką Barbara sakė apie Saudo Arabiją. Žmogaus teisų taryba dažnai veikia ciniškos valstybių politikos kryptis. Atsiranda tam tikras veidmainiškumas. Pavyzdžiui, yra demonstruojama tolerancija Saudo Arabijos atžvilgiu. E, praeitie tiesiog būdavo nepastebimi tam tikri dalykai. Tos šalis buvo renkamos ir į pačią žmogaus teisų tarybą. E, dabar kalbant apie Iraną. Pane Mogerinė, mūsų dideliam džiaugsmui, teigia, kad tarptautinės sankcijos susijusios su Irano brandolinė programa buvo panaikintos. Aš norėčiau paklausti išorės veiksmų tarnybos, ar jūsų manimų tai prisidės prie ekonominio vystimosi ir ar pagerės situacija žmogaus teisės rytyje. Aš skeptiškai tai vertinu. Iraną ir jo politiką labai veikia islamas. Todėl, manau, mes e, negalime manyti, kad labai staigiai pagerės žmogaus teisų situacija šalyje. Kyla daug nerima keliančių situacijų. Irane žmogus teisų situacija blogėjo jau kurį laiką. Aš manau, kad Ši šalis turėtų būti vienas iš geografinių prioritetų. Kitas klausimas, ar išorės veiksmų tarnyba, taryba ketina skirti dėmesį Rusijai, ar galima būtų tai įtraukti į darbo tarkečių. Labai ačiū, ponė Demesmeker. Ponas Hauvaitė atėjo, dėkoju, kad atvykote. Gal jūs turite pastabų? Prašau. Labai atsiprašau, kad atėjau pavėlavęs. Norėčiau prisidėti prie šių diskusijų apie žmogaus teisų tarybą. Labai atsiprašau, kad pavėlavau ir nedalyvavau diskusijų pradžioje. Aš norėčiau priminti tai, ką praėjusią savaitę sakiau plenarinėje sesijoje. Kalbėjau apie teisiškai privalomą sutartį verslo ir žmogaus teisų srityje. Aš e, manau, kad e, parlamento balsavimas praėjusią savaitę parodė, jog ES norėtų įsitraukti tą darbo grupę. Aš esu parlamento pranešėjas toje srityje, tai žinau daug detalių, nenoriu dabar jų visų kartoti, bet noriu pasakyti štai ką. ES teisingai ar ne nusprendė pasitraukti iš darbo grupės, kai darbo tvarkos taisyklės netitiko valstybių požiūrio. Šis pakomitetis net iki praėjusios savaitės sakė, kad turėtume konstruktyviai dirbti toje darbo grupėje, bet aš specialiai praėjusią savaitę pasakiau, kad nepritariu visiems pasiūlymams kurie yra susijęs su darbo grupe. Visgi kalbėjausi su kolegomis Olandais ir jie sakė, kad nebuvo priimtas sprendimas dėl dalyvavimo šiais metais. E, kalbėjau ir su Lambernytis, kuris atidžiai stebė šią situaciją, kalbėjusi su Ženevos delegacijos nariu Žerom kuris e, irgi aktyviai e, dalyvauja, reikėtų gerbti ir jo darbą. Mes turėtume pasistengti e, pasinaudoti tą būsimą sesiją, kad ES grįžtų į darbo grupę. Kiek žinau, darbo grupė kovo mėnesį pateiks ataskaitą ir mes turėtume atsižvelgti į kritiką e, bei viską teisingai įvertinti. Nereikėtų čia e, dabar užsiminėti diplomatiniais žaidimais, nereikėtų e, kritikuoti vieniem kitų, tiesiog reikėtų pasinaudoti galimybę ir pasakyti, mes vadovavomės labai stipriais principais. Tai reiškia, kad žmogaus teisės turi būti taikomos visiems verslo atstovams, ne vien tik tai tarptautinėms įmonėms. E, tai, ką daro darbo grupė, e, turėtų būti pagrista tais principais. ES turi aiškiai pasakyti, kad e, mes būsime darbo grupėje, norėsime, nepritarsime ir taip tikiu užtikrinsime konstruktyvų dialogą po balsavimo parlamente šiandien aš e, norėjau e, detalių šiek tiek pristatyti situaciją. Ačiū. Eh, Dėkuoju, ponui Howard. Aš esu tikra, kad e, ponia O'Brien supranta, kodėl mums šios temos yra labai aktualios. Mums tai yra taip pat aktualu kaip ir nacionaliniams parlamentams Svarbu, kad e, ir nacionaliniai parlamentai pateiktų savo nuomonę vyriausybėms ir vyriausybės tuomet gali suformuoti tinkamą poziciją. E, o mes, Europos parlamento nariai, taip pat esame suinteresuoti e, šiuo dokumentu. Skubu, kad diskusijos būtų skatinamos, nes Europos prioritetai taip pat priklauso ir nuo Europos parlamentų. E, mes ne tik, kad turime pateikti savo nuomonę, mes taip pat turime aptarti klausimą, nes turime dalyvauti įvykiuose. Žinoma, ne, nereikia dubliuoti darbo, bet mes norime būti įvykių centre. Taigi, norėčiau paklausti ponios O'Brien štai ko. E, tai yra susijęs su to, tuo, ką ponė e, Lokviter sakė. E, kai kalbame apie valstybių narių prašymą prisijungti prie tos tarybos, kai kurios e, valstybės e, atitinka reikalavimus, bet yra tokių kol, ka, kandidatų, kurių reputacija nėra labai gera. Pavyzdžiui, Saudo Arabija. E, Mes rezoliucijoje apie tai kalbame labai aiškiai. Venezuela taip pat yra viena iš tų valstybių. Taigi situacijos tikrai skiriasi, e, bet yra tam tikrų vieniančių dalykų. Jeigu aišku, kokios, kokie yra kriterijai, kodėl dėl tų šalių e, yra balsuojama, būtent būtų įdomu sužinoti priežastis, balsavimo priežastis ir kaip yra pasirenkami e, nauji e, nariai. Svarbu, kad e, žmogaus teisų būtų laikomasi. Taip pat e, dėl rezoliucijos dėl balsavimo rodos, kad iš pagal balsus e, nebuvo daug palaikymo. Bet e, galbūt e, nepritarėme, nepritarėme tai rezoliucijai dėl tam tikrų aplinkybių. Vis dėlto visos frakcijos mano, kad šis dokumentas yra labai svarbus. Taip pat dėl to, ką sakė Mogerinė e, praėjusią savaitę, manau, kad tikrai e, reikėtų prisiminti. Jis, ji e, teigia, kad reikia nepamiršti tam tikrų interesų, todėl kad žmogaus teisų gynimas yra susijęs su stabilumu, su saugumu, todėl kad stabilumo negalime užtikrinti, jeigu žmogaus teisės toliau bus pažydinėjamos. Mes daug kalbame apie vertybės, apie demokratiją apskritai ir žinoma, žmogaus teisės yra su to susijusios, bet taip pat nereikėtų pamiršti ir kad e, Europos Sąjunga e, turėtų būti suinteresuota užtikrinti saugumą, kad įsivyrautų būtent saugumas ir e, Tai yra taip pat ir mūsų atsakomybė. Kai mes kalbame apie žmogaus teisės, mes kalbame apie tris ramšius, e, kur, kur, kur, su kuriais yra susijusios tos, tos teisės. Mes turime būtent prisijimti ir šią atsakomybę. Na, taip pat e, norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad e, ta pusiausvyrą būtent trijuose ramšiuose e, atitinka Europos parlamento rezoliucijos nuostatas. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju nariams už labai gerus klausimus, aš pasitengsiu juos atsakyti. Jeigu pamiršiu kurį klausimą, priminkite man apie tai. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo e, dėl nuo veiksmingumo, e, nuo e, pusiausvėros. Tikrai sunku įvertinti ir pasakyti juodą, baltą. Bet, na, iš tiesų svarbu, kokia būtų mūsų veiksmų sąveika. E, E, jūs e, nuvykote į New Yorką, kalbėjote e, kovo mėnesį žmogaus teisų taryboje ir Mes kalbame daugeliu balsų, bet turime išklausyti visi vieni kitų nuomonės. Tai ir, tai ir yra prioritetas. Ir jūs ir ponė Lachbiller uždavė klausimą apie narystę ir apie tai, ar būtent tik tie, kurie geriausiai elgesi turėtų būti tarybos nariai. E, na, dėja, kol kas situacija ir yra būtent tokia, situacija yra tokia, kokia yra. Ir mes visi e, siekiame uh, įtraukti ir tas valstybės, kurių pozicija galbūt nėra tokia stipri. Taigi mes e, turime pasinaudoti tą galimybę įtraukti ir e, kitus e, narius, kad tai nebūtų tik kažkokia elito grupė kuri kritikuotų kitus. Taigi turėtume pasitelkti ir įtraukti turėtume apsvarstyti, kodėl kai kurios narės balsuoja dėl atitinkamai dėl tam tikrų narių. Na, e, balsavimo sistema yra slapta ir e, manau, kad e, reikėtų siekti skaidrumo, kad sistema būtų skaidresnė, reikėtų būtent įstikinti, ką žada valstybės prieš balsavimą. Tokiu atveju mes galėsime pasitelkti galbūt ir tam tikrą kriterijų platformą, bet e, tiesa, kol kas e, situacija nėra labai gera. Na, o dėl e, kitų klausimų, dėl Saudo Arabijos, tikrai pagal ketvirtąją pastraipą E, galima aptarinėti atskiros šalies situaciją ir tai pasakytina ir apie Saudo Arabiją. Mes 16 metais taip pat e, skatinsime rezoliucijos, regioninės rezoliucijos dėl mirties bausmės e, patvirtinimą, stengsimės bendradarbiauti su Saudo Arabija. E, yra tokių šalių, kurios 15 metais dar taikė mirties bausmę e, dėl kovos su terorizmu. Mūsų metu tai, e, tai yra prioritetas ir mes Būtent 31-ojoje Junktinių tautų e, žmogaus teisų tarybos sesijoje taip pat kalbėsime ir apie šį klausimą e, dėl, dėl bepiločių lėktuvų. Mes neturime konkrečios pozicijos ir e, stengsimės E, kalbėti būtent apie tarptautinę humanitarinę teisę, apie žmogaus teisės. E, ir mes matome, kad jau prasideda diskusijos apie e, dronus, apie blosius lėktuvus, apie Eritreją. Tai tikrai yra liūdinanti istorija. Mes Lauksime vertinimo, kuris turėtų būti parengtas vasario mėnesį, bet tikrai tokie liūdėjimai kelia didelį susirūpinimą. Dėl to, ką sakė ponas Demesmeker ir Belgijos prioriteto, aš tikrai džiaugiuosi, kad Belgija vėl prisidūrė, prisidėjo prie žmogaus teisų tarybos. Uh, Dėl Irano ir dėl sankcijų panaikinimo tikimės, kad mm, dėl to gerės ekonominė situacija. Aš nesu ekspertė, bet manau, kad tikrai bus pasteltos tam tikros skatinimo priemonės ir vis dėlto mes dar susirūpinę dėl mirties bausmės. Irane šioje srityje buvo tikrai nedaug pažangos. E, kyla daug įtampos tarp e, tam tikrų aktyvistų, tarp e, teisininkų. Vis dėlto ekonomikos, ekonominis klausim, ekonominiai klausimai taip pat yra svarbus ir mes stengsimės juos aptarinėdami pabrėžti taip pat ir žmogaus teisų klausimus. Dėl Rusijos Mes tenksimės e, taip pat kelti ir žmogaus teisų klausimų Rusijoje situacijos e, klausimą. E, mes keliame jau, jie mes jau keliame bejonės susirūpinimą dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir kitų asmenų teisų situaciją tame regione. E, norėčiau padėkoti ponui Hovita už klausimą dėl žmogaus teisų. Man tai jūsų duotas klausimas yra aktualus. Tikrai mm, kontekstas yra ganėtinai mm, platus Ir e, būtent per regioninius veiksmų planus e, mes e, galime daryti įtaką, mes galime būtent kalbėti apie gerąją patirtį gyvedinant tuos planus. Taip pat šiais metais įsigaliu, jau penki metai, kaip galioja neįpareigojančios gairės šioje srityje, taigi mes galėsime būtent įvertinti pažangą Taip pat e, e, mes vykdome vieną projektą susijusį su atskaitomybė e, ir reikėtų traukti taip pat ir kolegas, kurie dirba ir ne tik žmogaus teisų srityje. Mes taip pat diskutuojama ir apie teisiškai pareigojantį e, susitarimą. Na, o dėl darbo grupės apimties e, e, mes kalbame apie atskiras valstybės ir įmonės Ir e, jeigu į tokią grupę nebus įtrauktos mažos įmonės, manau, kad e, tai nebus geras sprendimas, bet dabar diskutuojame būtent su vadovu, e, tam, kad nuspręstume su būtent kohom lygiu, koks sprendimas turėtų būti priimtas Ženevoje. Ekspertai būtent analizuos šį klausimą ir kitus žingsnius. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju poniai O'Brien už e, jūsų pristatytą informaciją. Na ir toliau seksime šios, šios bendras e, e, pastangas. Kitas e, posėdis e, e, vyks SP1E2. Jis jo metu bus kalbama būtent apie vaikų teisės. Kitas posėdis, mūsų posėdis vyks Briuselyje vasario 17 dar vienos dienomis.